Good afternoon. Good afternoon. I reopened the meeting. I hope you all had a. Labą dieną, tikiuosi, kad visi skaniai papietavote prieš e, pradėdami popietinio posėdžio dalį pasidalinsime logistinio pobūdžio informaciją savo programose, turbūt matėte, kad mes e, šiandien po pietų atliksime, pamėginsime atlikti nedidelį eksperimentą tam, kad mūsų diskusija taptų pakankamai interaktyvi, kad galėtume ne tik kalbėti su podiumo dalyviais, tačiau taip pat ir tarpusavėje pasikalbėti. Ir tai bus tam tikras eksperimentas, kuris galbūt eh, paklos pagrindis eh, būsimiems posėdžiams. Taigi Norėčiau paprašyti kolegų sėdinčių salės gale pasiimti savo daiktus ir savo pavardžių lenteles ir persėsti labiau į priekį, kad galėtume vieni kitus geriau matyti. Ir tokį glaudesnį diskusijų ratą suformuosime, kad būtų galima jaukiau tarpusavį kalbėtis po to, kai pranešėjai pakalbės. I see some movements. That's good. <laughs> Um, Finland in the back.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 Labai svarbu, jeigu norime tinkamai diskutuoti tarpusavyje, tai svarbu matyti vieniems kitus ir svarbu, kad pirmininkas jūs pamatytų, jeigu norėsite kalbėti.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 you like to move a little bit forward? forward? You're okay? But you will wave, eh? When you want to catch the eye, when you want to speak, you will wave and jump. Gerai, jeigu norėsite, tie, kurie liko, galės sėdėti, gauti žodį, tai tada turėsite pašokti iš savo vietų ir labai mojuoti smarkiai rankomis. Okay, thank you. Let's try it this way. Now I'm gladly, I'm, I gladly uh, yield the floor to Mr. Thomas Handel. Dabar perdasiu žodį pirmininkavimą Tomui Hendeliui. Mėly kolegos, sveiki susirinkę į trečiosios dalies diskusijų posėdį, tai yra investicijos į ES konkurencingumą, galimybės ir iššūkiai. Kolega, kuris dabar jūs privertė taip smarkiai pajudėti, tai yra bendra pirmininkas Duisenbergas, mes dar nesame susipažinę, jis yra Niderlandų parlamento finansų reikalų komiteto pirmininkas, aš esu Tomas Hendelis, esu Europos parlamento užimtumo socialinių reikalų komiteto pirmininkas, jau vakar turėjau galimybę kartu su kolega Ferberiu pirmininkauti posėdžiui. Kalbant apie e, šią posėdžio dalį, tai keletas pranešimų techninio pobūdžio. Jums norint kalbėti nereikės užpildyti registracijos lapų, jūs paprasčiausiai pakelsite ranką ir kolegos mūsų sekretariato darbuotojai sėdintis prezidime užregistruos jūsų norą kalbėti ir pakaitomis suteiksime žodį tiek nacionaliniu, tiek Europos parlamento nariams. Vertimas e, yra visas 23 kalbas, taigi turėsime galimybių dabar per pusantros valandos daug klausimų tarpusai aptarti, tiek techninio pobūdžio pranešimų. Noriu dar jums pranešti, kad čia dalyje kalbėsime apie investicijų politiką siekiant sukurti naujas darbo vietas ir svarstysime darbuotojų ateities kvalifikacijos klausimus, investicijas į žmogiškusius e, išteklius, kurie turėtų kurti ateities ekonomiką. Taigi, ši diskusijų dalis e, tikrai bus labai įdomi ir ją pradės e, du pranešėjai. Noriu nuoširdžiai pasisveikinti su Laura van Geest, kuri yra Niderlandų ekonomikos ir politikos analizės biuro vadovė. Ji pristatys savo temą per 15 minučių. Tikiuosi, kad e, jums pakaks skirto laiko. Na, dar viena kolegė pranešėja yra Marija Kivinėmi. Ji yra EBPO generalinio sekretorius pavaduotoja, jai numatyta 10 minučių, tačiau jeigu kalbėsite šiek tiek ilgiau, tai nieko baisaus neatsitiks, taigi tiek informacijos apie posėdžio pradžią. Po to nusprendėme dar mes su bendrapirmininku pasikeisti pirmininkavimo pareigomis posėdžio eigoje. Ar ponas Duiseberg dar norėtų ką nors pridurti? Tai galima dabar pradėti nuo dviejų pranešimų, po to vyks diskusijos. Taigi, pirmoji kalbės ponė Van Heist. Ačiū pirmininkė, man didelė garbė šiandien kalbėti šioje salėje, tai turbūt didžiausia salė, kurioje man yra tekę kalbėti. Kalbėti su Laura Panhėsti, su Niderlandų ekonomikos politikos analizės biuro vadovė. Mes stengiamės vertinti ekonominę politinė situacija tiek Niderlanduose, tiek ir užsienyje. Mes e, save laikome tam tikrą prasme Google Translate organizaciją, e, nes atlikdami savo, vykdami savo tyrimus, bandome išlikti nešališki, ekonomikos ir politikos, bandome visus interesus subalansuoti. Tačiau aš taip pat dirbu ir konkurencingumo e, klausimais, tačiau Niderlanduose mes iš tiesų e, akademinio darbo nedirbame, mes atliekame tik tai vertinimus ekonominės politinės situacijos, taigi tiek būtų apie mane, o dabar noriu pakalbėti apie šios dienos temą, tai yra viešųjų investicijų vaidmenį į e, rinkos atsigavimą, ekonomikos atsigavimą. Kodėl apskaitai tai yra svarbu? Pirmiausia dėl to, kad e, ekonomika per pastaruosius metus beveik neaugo arba augo sraigės e, greičiu. Remiantis prognozėmis, artimiausiais metais ES ekonomika auks 2 procentais, eurozona 1,7-1,9 procentais, nedarbo lygis yra labai aiškus, e, aukštas ir Taip pat e, labai e, sunkia našta kyla, įsis, gula įsiskolinimai tiek ant valstybių, tiek ant e, privačių asmenų pečių. Ir dėl to atrodo, kad grįžo tam tikras neužtikrintumas visuomenėje susijęs su ateitimi. Įkilo klausimas, ar e, mes galėsime sugrįžti prie anksčiau įprastos tvarkos, ar viskas dabar e, pasikeis į blogąją pusę. Turiu pasakyti, kad čia labai <clears throat> svarbus vaidmo tenka pinigų politikai ir vyksta taip pat diskusijos, ar ji yra nukreipta tinkama linkme, kaip ir mokesčių politika, ir ar reikia daugiau viešam sektoriu investuoti, turint omenyje, kad palūkanų normos yra pakankamai žemos šiuo metu. Nu. Taigi, panagrinėkime kai kurios faktus. Kokia yra situacija susijusi su investicijomis? Šioje skaidrėje matote, kad nuo 95 metų investicijos kurios sudaro pakankamai didelę BVP dalį, maždaug 202,4 procentus BVP iki krizės. Ir po 2008 metų investicijų apimtis smarkiai sumažėjo. Šią skaidrį matote, kad Eurozonos 15 šalių investicijos yra geltona linija, JAF yra violetinė linija, EBPO žalioji linija. Taigi e, JAF ir Japonija investicijos jau pradeda atsigauti, kitose šalise jos vis dar mažėja arba lieka tame pačiame lygiai. Panagrinėkime, kokios yra investicijų rūšis. Yra investicijos į verslą, į būstą ir viešosios investicijos, tai yra violetinė kreivė. Šią skaidrę matote, kad e, didžioji dalis e, investicijų, didžiąją dalį sudaro verslo investicijos, antroje vietoje investicijos į būstą ir viešosios investicijos galėtinė kreivė yra trečioje vietoje. 2006 jau sumažėjo investicijos į būstą dar prieš krizės pradžią, po to greitai pradėjo mažėti investicijos į verslą, na, o viešas investicijos mažėjo lėtesniu tempu. Čia matote šioje skaidrėje, kaip per tam tikrą laiko tarpą sumažėjo investicijų apimtis, geltona dalis yra investicijos, verslo investicijos, žalia būstas ir violetinė. Viešosios investicijos e, investicijoms į e, investicijos e, į verslą ir būstą sumažėjo po 40 procentų, o viešas investicijos 20 procentų, tačiau tas sumažėjimas įvyko vėliau. Šioje skaidrėje yra pateikima informacija apie tam tikras investicijas susijusius su mokslinis tyrimais ir plėtra ir kaip jos rutuliojasi laikui bėgant oranžinė spalva, tai yra 2007 metų laikotarpis ir e, žalia spalva, tai yra 12 metų duomenis. Galite pamatyti, kad investicijos e, į mokslinis tyrimus ir plėtra praktiškai nenukentėjo, nes e, žalieji stulpeliai yra aukščiau nei oranžiniai ir matote, kad 2007-aisiais e, yra pateikiami duomenys e, iš 15 eurozonos šalių. Tikėjo klausimas, kas laukia investicijų ateityje, privačių investicijų, ar jos liks tame pačiame lygyje, ar jos auks, ar jos mažės, mes aišku nežinome, tačiau galime paprognozuoti, manome, kad investicijų lygis gali pasiekti optimalų, tačiau tas optimalus lygis gali būti žemesnis negu iki krizės, net pirmiausiai dėl to, kad sumažėjo investicijos į būstą, turint omenyje, kad e, nekilnojamo turto burbulas krizę didžiąją dalimi sukėlė. Taip pat e, e, pasikeičiant e, mūsų verslo ekonomikos pobūdžiui, kuomet mes nuo pramonės, nuo gamybos periname prie paslaugų, tai paslaugos reikia investuoti mažiau. Ir taip pat turint omenyje, kad BVP lygis yra nukrytęs daugumą valstybių, tai taip pat sąlyga mažesnės investicijas. Taigi, jeigu privačių investicijų atsigavimas yra pakankamai lėtas, kodėl nereikėtų skatinti viešojo sektoriaus investicijų, ypač turint omenyje, kad dabar e, paskolų palūkanos yra pakankamai žemos, mes savo biure laikomės šiek tiek bendresnio pobūdžio. Ir e, reikia atsižvelgti į tam tikras rizikos įmokas vykdant investicijas ir e, tai savo ruoštų e, padidina investicijų sąnaudas, nepaisant to, vis tiek netgi e, visas sąnaudas suskaičiavus investicijų, jos yra e, šiuo metu žemesnės e, negu buvo anksčiau. Ir jeigu pastangos investicijų bus koordinuojamos, tai reiškia, kad viena investicija papildys kitą ir bus didesnis sverto poveikis. Taigi mes galime tikėtis taip pat ir ilgalaikio poveikio ateities bendravidaus produkto augimui. Tačiau aš esu ekonomistė ir ekonomistai visuomet atsižvelgia e, tiek į teigiamą, tiek į neigiamą e, proceso pusę. Ir pirmas dalykas, kurį noriu paminėti, investicijos į infrastruktūrą, tai yra kelius, geležinkelius ir tiltus yra svarbios, tačiau klausimas, ar investicija į švietimą, sakykime, gali ilgainiui sąlygoti ekonomikos augimą. Ir aš manau, kad jeigu norėtumėte kur nors investuoti savo lėšas, tai vertėtų šiuo metu pagalvoti apie tokias sritis kaip švietimas, nes Atitinkamas e, investicijų išvietimą vienetas gali sąlygoti 80 procentų padidėjusių atlyginimų. Taip pat kiek klausimas, ar viską reikėtų mauti ant vieno kurpaliaus, ar visos šalis turėtų skirti daugiau lėšų visošiams investicijoms ir ar turi jos tokių galimybių, nes e, kai kuriuose šalise finansinės galimybės yra skirtingos, taigi jos turi mažiau dėjimo laisvės atsižvelgiant į jų biudžeto situacija ir finansų rinkos nebūtinai norės visur finansuoti papildomas viešasias investicijas, todėl kai kuriam šalims dar reikia e, laikyti stabilumo ir augimo pakto reikalavimų, tačiau yra ir kitas būdas įvertinti tą vieną kurpalių, ant kurio viską galima bandyti mauti. Aš norėčiau pasitelkti Niderlandų pavyzdį. Pavyzdžiui, tiek Niderlandai išleidžia procentą nuo BVP į transporto infrastruktūrą Ir jeigu vertintumėte šią skaidrą, galėtume pasakyti, kad tikrai galėtų investuoti Niderlandai ir daugiau palyginti su kitomis šalimis. Tačiau galiu parodyti ir kitą skaidrę. Kairėje pusėje yra pateikiami duomenys apie e, kelių infrastruktūros tankumą ir mes neišleidžiame labai daug pinigų transporto infrastruktūrai, tačiau dabar mes esame pastatę labai daug e, kelių ir panašu, kad žmonės tai vertina, nes jeigu vertintumėte pasaulio ekonomikos forumo indeksą, tai matytumėte, kad viso Europos Sąjungoje Niderlandai šioje srityje yra pasiekę geriausių rezultatų. Jeigu vertintumėte vien tik išlaidas, galėtumėte pasakyti, kad jų galėtų būti daugiau. Tačiau vertindami rezultatus, jūs tikrai tokios e, išvados nepadarytumėte. Ta pat galim pasakyti, vertinant ir išlaidas ir, ir privačiam ir viešajam švietimo sektoriui. O šią skaidrę pateikime išlaidų duomenis vienam mokiniui. Tai yra melinas tulpelis ir galėtume daryti išvadą, kad Niderlandai daug pinigų neišleidžia vienam mokiniui, tačiau e, bendri rezultatai iš tiesų yra neblogi, net ir tuos pinigus pasitelkus, nes mes esame pagal rezultatus e, vieni iš geriausių pagal e, PISA metodiką. Taigi, kodėl yra su pakankamai nedirbimis lėšomis pasiekimi tokie geri rezultatai. Kaip žinote, viešosios investicijos e, yra, e, viešų investicijų projektai trunka pakankamai ilgą laiką, maždaug septynerius metus, galbūt Niderlanduose. Tas laikotarpis yra šiek tiek ilgesnis nei kitose šalise. Tačiau viešos investicijos susiduria su tam tikromis kliūtimis ir, pavyzdžiui, Europos Sąjungos lygių bandoma dabar tas kliūtis apeiti Junkerio planą patvirtinus ir <clears throat> bandant atsižvelgti į specifinius valstybių narių poreikius o įgyvenant Junkerio planą bent jau atsižvelgiama į išorinius faktorius ir, ir išorinį poveikį, tačiau net ir Junkerio planą administruoti yra pakankamai sudėtinga. Todėl kol kas yra tikrai mm, sunku prognozuoti, ar skirtas investicinis lėšos leis pasiekti užsibrieštus tikslus. Tik pabaigai noriu pasakyti, kad Viešas investicijos yra labai svarbės, siekiant paskatinti ekonomikos augimą, tačiau galima taip pat e, vykdyti ir kitokią pobūdžio investicijas, tokias kaip investicijos į švietimą, taip pat vykdyti struktūrinės reformas. Ir būtent šioje srityje galima tikėtis nemažai apčiopiamas naudos. Tartautinis valiutos fondas yra atlikęs tyrimą, iš kurio matome, kaip gali padidėti BVP sumažinus, pavyzdžiui, reglamentavimo naštą. Taip pat buvo atlikti atitinkami skaičiavimai, kiek BVP galėtų padidinti atitinkamos darbo rinkos reformos, pagerinus mm, teisinė situacija, teisėkuros situacija BVP gali išaukti nuo 5 iki 6 procentų, atlikus darbo rinkos reformą BVP gali išaukti iki 3 procentų. Taigi išvas galima daryti tokias, kad ekonomika auga, auga labai lietai, visos investicijos gali atlikti svarbu vaidmenį, tačiau reikia nepamiršti švietimo ir nereikia ignoruoti taip pat struktūrinių reformų svarbos. Ačiū uždėmesi. So the next speaker, thank you. Dėkuoju poniai Gest, o dabar kalbės Marija Kyvinėmi. Ačiū ponios ir ponai, man labai malonu dalyvauti šiame susitikime ir dėkuoju Niderlandams Europos parlamentui už tai, kad suorganizavo šitą seminarą. Labai tinkama tema, bet to Niderlandai iš tikrųjų labai daug padirbėjo, nagrinėjančios temos klausimus, kaip pirmininkavo EBPO, mūsų generalinis sekretoras Markas minėjo, kad pirmininkaujant And investment. And you can have... yra svarbiausios trys temos, tai yra investicijos, investicijos, investicijos. Taigi labai svarbu tęsti šitą darbą, kuris buvo pradėtas EBPO kontekste. Aš norėčiau parodyti pirmąją skaidrę, kuri nėra, ko gero, nauja jums. Joje matote tai, ką kalbėjo Van Kist, pristatydama bendrąją investicijų vaizdą. Ir aš nenorėčiau nieko pridurti. Tai kai kalbame apie augimo rodiklius, tai reikėtų pasakyti, kad mes rytoj paskelbsime augimo prognozes. Nenoriu pasakyti iš anksto, kokie skaičiai atsispindi joje, tačiau pasakysiu, kad augimas vis dėlto dar nėra toks, kokio reikėtų dabartiniam pasauliui. Praėjusiais metais mūsų augimas nuvylė, šiais metais situacija negeresnė, gal tik šiek tiek ji pagerės šiais metais. Jeigu pažvelgtume į skaičius apie investicijas, tai kairėje pusėje esančioje grafoje matote, kad ABPO investicijos grįžta į tą lygį, kuris buvo prieš krizę. Jeigu pažvelgtume į eurozoną, tai investicijos 10 procentų mažesnės negu 2010 metais. Kai kuriuose valstybėse jos sumažėjo dar ženkliau. Taigi reikia dar daug ką nuveikti siekiant geresnio, tvirtesnio augimo ir siekiant didesnio užimtumo. Čia šioje skaidrėje matote, kaip atrodo verslas verslas e, kol kas dar dėlse investuoti, o kai kuriuose sektoriuose investicijos apskritai nedaromos. Ši skaidrė remiasi 15 metų verslo aplinkos apžvalga ir čia atsispindi, kodėl neišlaidaujama, kadangi sumažėjo vietos ir globalus poreikis ir kad yra įvairiausių administracinių kliūčių, kurios neleidžia mm, mm, investuoti pelningai. Taigi yra įvairiausių problemų. Europos, Eurozonos valstybių vis narės, kurias e, paliep, palėtė krizė ir dabar negali dar gauti iš bankų kreditų. Jeigu pažvelgtume į viešąjį sektorių, į investicijas, į infrastruktūras, tai jos nevyksta, kadangi yra įgyvendinami biudžeto subalansavimo trumpalaikė tikslai. EBPO manimu Ir dabar pažvelkime į kitą skaidrę. Galvojant apie trumpalaikį augimą, apie jo perspektyvas, daug ką būtų galima nuveikti fiskalinėje srityje, skatinant paklausą. Mūsų prognozėmis, jeigu visos ABPO valstybės imtųsi investicijų skatinimo priemonių ir investicijos mm, padidėtų pusę procentų skaičiuojant nuo BVP, tai matome, kokią reikšmę jos turėtų mažinant valstybių įsiskolinimą ir skatinant augimą. Taigi, tos bendros, mm, bendros pastangos didinti BVP augimą ir skatinti investicijas pasiteisintų. Mes taip pat įvertinome eurozonos šių veiksmų poveikį, jeigu jos vien tik tai imtųsi veiksmų be kitų valstybių ABPO e kontekste, tai ir šiuo atveju poveikis būtų ženklus, galbūt netoks, kaip iš vien veikiant visom ABPO e valstybėms. Tačiau aš jau minėjau ir reikia finansuoti kokybiškus projektus ir taip pat reikėtų imtis struktūrinių priemonių vienu metu. Pagrindinė rekomendacija būtų įgyveninti struktūrinės reformas Ir šioje skaidrėje jūs taipogi matote, kad šių reformų tempai eurozonoje mažėja ir būtina vykdyti tikslingas reformas, kurios skatintų uh, uh, uh, produktivumą, užimtumą, augimą ir taip pat reikėtų imtis veiksmų, gerinant investicinį klimatą ir vietos lygmenių ir taip pat tarptautiniu mastu. Labai svarbu darbo rinką ir gaminių rinką padaryti e, efektyvesnėmis, reikėtų skatinti inovacijas, imti strategijų e, švietimo ir mokymo srityje. siekiant gerinti investicinį klimatą. EBPO kontekste reikėtų gerinti politinės sąlygas leidžiančias investuoti. EBPO yra parangusi sisteminės gairės ir šita priemonė leistų valstybėms narėms padaryti savo sistemas aiškesnės, labiau nuspėjamas ir investicinis klimatas būtų aiškesnis. Šitos gairės kaip priemonė galėtų padėti valstybėms narėms skatinti veiksmingas investicijas ir skatinti e, žaliasias investicijas ir aš rekomenduoju pasinaudoti šitą EBPO kontekste parengtą priemonę. Kaip kalbėjome, kalbėjome apie reguliavimą, tai pažvelgus į šitas kairę matosi, kad skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai. Yra įvairiausių draudimų, e, teisinio reguliavimo nuostatų, kai kuriuose sektoriuose tos reguliavimo priemonės tiesiog neleidžia investuoti, ypač e, komunikacijų, transporto, telekomo srityje. firmoms reikia įveikti prieš investuojant didžiulius barjerus. Tačiau net tik tai reguliavimo apribojimai yra problema daryti investicijas. Tačiau yra įvairiausių kitų problemų, su kuriomis investuotojai susiduria konkrečiose valstybėse. Taigi reikėtų tiesiog užtikrinti, kuo labiau harmonizuotas investicijas, investicijoms palankes sąlygas ir harmonizavimas yra vienas iš prioritetų visai Europai. Pavyzdžiui, 20 procentų sumažinant tą reguliavimo naštą valstybėse narėse būtų galima padidinti investicijas nuo 13 iki 23 procentų. Taigi kolektyviniai veiksmai atliekant e, struktūrinės reformas visoje ES taip pat e, atneštų daug naudos. Ir čia matote mūsų rekomendacijų e, apžvalgą, rekomendacijų, kurios yra, pas, yra pasiūlytos ES ekonominiai peržiūrai mes pasiūlysime šitas rekomendacijas, jos yra teigiamos e, kiekvienai valstybei nariai ir atskirai valstybėms e, yra siūlomos rekomendacijos, e, ką jos turėtų nuveikti, skatinant investicijas tiesiog jeigu šitos investicinės sąlygos būtų pagerintos, tai iš tikrųjų nuo investicijų padidėjimo naudos būtų visiems. Ir dabar reikia imtis didesnio e, investicijų, didesnės investicijų rizikos Tiesiog e, labai svarbu, kad e, investicijos būtų daromos ir ilgesniu negu trejų metų laikotarpiu, o tai reiškia, kad reikėtų bankas prisimti didesnę riziką. Tačiau ne tik tai ES vidaus e, rinkos reguliavimo E, priemonės yra svarbios. Reikėtų pažvelgti ir plačiau už ES ribų. EBPO vaidina labai aktyvų vaidmenį skatinant investicijas didžiojo 20-ko kontekste ir taip pat ir siūlo įvairias investicijų skatinimo strategijas. Labai svarbu skatinti ilgalaikės investicijas, kurias daro institucijos ir investicijos, kuriomis siekiame, siekama sumažinti klimato kaitos sušvelninti klimato kaidos padarinius ir žinoma labai svarbios yra projektinės investicijos. Mes teikiame atskirom valstybėms rekomendacijas dėl e, viešojo sektoriaus investicijų į infrastruktūrą. Baigdama norėčiau pasakyti, kad dabar reikalingos fiskalinės priemonės patenkinti trumpalaikių investicijų poreikį ir taip pat reikia naikinti investicijų kliūtis ypač kai kalbame apie ES valstybės, tai labai svarbu nukreipti investicijas į mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Kitas ES kylantis iššūkis tai politinis neužtikrumas. To politinio netikrumo reikėtų vengti ir ES, ir tarptautinių lygių. Taigi tokios yra EBPO išvalgos ir tikiuosi įdomios diskusijos su jumis. Thank you very much. We have had now had. Uh, uh Dėkoju. Dabar išklausėme dviejų pranešimų ir galime pradėti diskusijas. Abu pranešimai buvo analitiniai, buvo aptarta dabartinė situacija. Pagrindinė išvada, kad mūsų augimas yra labai lėtas ir abiejose pristatymuose buvo pateikta nemažai rekomendacijų. Girdėjau, kalbant apie investicijų planą Europoje, apie viešasias investicijas, taip pat apie tai, kad lietai vykdomos reformos ir BPO kaip tik yra skatina tas reformas paspartinti ir taip pat buvo kalbėta apie vieningos rinkos sustiprinimą ir reglamentavimą. Aišku, neišvardinsiu tų visų rekomendacijų, bet e, tiesiog bent pabandžiau jas apibendrinti. Taigi, būtų labai džiugu, jeigu jūs e, diskutuotumėte ne tik su prelegentais, bet ir tarpusavyje. E, tai yra, aš pakėlė, e, jūs savo numerį matote prieš savo tribūną. Tai yra 66 numeris pradžia. Dėkoju, noriu padėkoti už jūsų abiejų pristatymus ir galbūt kai ką papildyčiau. Norėčiau pakalbėti apie investicijas ir konkrečiai privačias investicijas. Kai primas sprendimas investuoti, tai Svarbiausia yra suprasti, kokios bus investicijų sąnaudos. Ir krizės metu daugelį Europos regionų e, lėšų e, graža buvo mažesnė nei e, tų investicijų administravimas. Todėl e, turime tą e, tendenciją apversti. Daugeliu atveju e, neinvestuojama todėl, iš privataus sektoriaus todėl, kad e, nėra gražos. Antras pastebėjimas. Mes žinome, kad e, finansavimo sąnaudos ES nėra vienodos. Ir kreditavimo rizikos vieno modelio nustatymas visiems nepasiteisina kadangi vis dar yra um, finansavimo rizika, kuri gali persimesti į bankus, o taip pat ir privatų sektorių. Klausimas toks, kaip mes galėtume sumažinti investavimo sąnaudas ir padidinti investicijų gražą privačiam sektoriui. Dėkuoju, ar kas nors galėtų atsakyti į šitą klausimą. Arba sureaguoti. Aš nesikreipsiu į jūs pavardėmis, bet jūs kviesiu numeriu. 62 e, numeris. Ar jūs galėtumėte e, sureaguoti į ką tik pasakytą mintį dėl e, verslo finansavimo ir investicijų sąnaudų? Ne, 62 numeris, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti mūsų dviem prelegentams už pranešimus. Išgirdome naudingos informacijos. Pasaulio ekonominė ir finansinė krizė sukrėtė ir Europą, ES valstybės, gerokai sumažėjo investicijos. E, krizės metu e, investicijų lygis e, siekia apie 50 o kai kuriuose šalise iki 40 procentų, tuo tarpu piko metu investicijos siekia 200 procentų. Tai turėjo neigiamų pasiekmių vystimuisi ir konkurencingumui, trūksta kapitalo, bet Europai reikia kurti naujas darbo vietas. Vakar savo pranešime ponas Junkeris kalbėjo apie pagrindinius ramšius arba būdus, ieškant sprendimų Graikijos kriziai. Tai yra reformos ir investicijos. Ir Europos parlamento pirmininkas panas Šulcas minėjo, kad Graikijoje krizė iš tiesų klostosi dramatiškai vien tik dėl to, kad yra didelis pabėgėlių srautas. Žinome, kad komisija patvirtino visą eilę priemonių, investicinių priemonių iš Europos biudžeto. Turime visą tai turėti omenyje. kad e, tai mums padėtų spręsti mūsų problemas. Europos investicijų planas skirtas įveikti investicijų kliūtis, o Junkerio planas ir numatytos investicijos yra šio projekto dalis. Tai yra investicijos į švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas, atsinaujinančius energijos šaltinius, infrastruktūrą. Mums reikia visapimanančio problemos požiūrio dėl e, trūkstamų investicijų Europoje. O Graikijoje investicijos labai menkos. kalbėkime apie bendros rinkos naudą, sumažinkime biurokratinį aparatą ir būkime apsisprendę, ryštingę, elkime skaidriai ir panaikinkime visas investicijų kliūtis, pritraukime privačias investicijas, kad Europos piliečiai vėl sugrįžtų į gerovės kelią, kuris būtų grįstas investicijomis. Tokiu būdu mes tikimės ir sėkmės tarptautiniu lygiu. Ir tikimės prisidėti prie tarptautinės prekybos bei investicijų. Jeigu norime tapti konkurencingi, privalome tvirtinti konkrečias priemonės. Tai yra vienintelis būdas kurti stabilumo ir gerovės erdvę visiems piliečiams ir ypač toms šalims, kurios pastarojų metų susidurė su beprecedente krize. Tokia šalis ir yra Graikija. Ačiū. Išgirdau iš jūsų, kad investicijų, strateginių investicijų planas yra e, Junkerio plano pagrindinis e, e, ramstis. Ar kas nors norėtų apie tai pašnekėti? Ar tai pozityvu, ar ne? Prašom, gal 154 numeris. Prašom pasakyti savo pavardę. Prisistatykite. Aš pritariu kolegoms iš Graikijoje vienu aspektu, kad reikalingos privačios investicijos. Junkerio planas, ES investicijų skatinimo priemonės labai svarbios, tačiau jos nepakeis investicijų valstybėse, o investicijos gali būti vykdomas, jeigu bus e, stiprinamas pasitikėjimas, jeigu bus pasitikima vyriausybė administracinėmis struktūromis, jeigu darbuotojai kas trys savaitės nestraikuos. Todėl mano manimu svarbiausia Europoje stiprinti pasitikėjimą, o tai padarysime tik tai kartu, spręsdami krizės padarnių klausimus Pavyzdžiui, Graikijos krizė lygiai taip pat paliečia ir Vokietiją, ir Švediją, ir kitas valstybės. Privačiasias investicijas mes skatinsime ir tuo pačiu gerinsime pasitikėjimo klimatą ir tai padės mums susidoroti su krize. Nei Graikijoje, nei kitose valstybėse nesusidorosime su krizės padariniais, jeigu mes negalėsime iš vien veikti kovodami su imigra imigracija. Mes tiesiog turėtume Bruselyje priimtus sprendimus įgyvendinti savo valstybėse ir kartu veiksime šiandien. Okay, thank you. So your reaction is... Dėkuoju. Jūsų manimu svarbiausia a, sugražinti investicijų a, e, aplinką, gerą aplinką, tai yra sugražinti pasitikėjimą ir turime spręsti tuos dalykus kartu. Kas nors norėtų gal pakomentuoti šią mintį, pakalbėti apie investicijų planą, devintasis numeris. Prašom prisistatyti ir iš kokio parlamento esate. Dėkoju, esu iš Niderlandų senato. Mes kalbame apie privačių investicijų poreikį. Norėčiau sureaguoti ir atsakyti į Vokietijos kolegos mintį, jog mums reikia pasitikėjimo. Manau, kad didžiosios kompanijos, turinčios pakankamai lėšų investuoti, bendrai paėmus, pirmiausia, norėtų, kad jų investicijos atsipirktų, kad jų gaminiai būtų perkami. Ir kokiugi mums reikia investicijų, kad mūsų augimas būtų visa apimantis, kad tai apimtų taip pat ir ateityje atsirasinčią paklausą. Dėkuoju, ar dar yra kokiu nors nuomonė, tai yra 301 numeris. Maris Lauri iš Est Estijos. Galiu pritarti kolegoms, kurie kalbėjo dėl privačių investicijų. Investicijos turi paskatinti augimą. Kalbant su verslininkais, e, supratau, kad jiems tikrai trūksta pasitikėjimo tai tikrai susijęs su ta verslo aplinka ir ta visa pasaulinė situacija, bet pastaraisiais metais mes išvelgėme, kad verslas sunerimės ir dėl politinės situacijos. Tai yra ne tik dėl migrantų krizės, bet ir Rusijos situacijos. Pirmiausia, sakyčiau, mes turėtume išspręsti šiuos dalykus. O paskiau galime konstatuoti, kad didesnėms kompanijoms paskolas gauti yra kur kas lengviau. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Estijoje nedidelis, smulkus verslas, o aš neku apie tikrai nedidelės įmonės, nes 20 darbuotojų tai yra nemaža įmonė. Taigi tos nedidelės, smulkios įmonėlės labai sunkiai sugeba gauti e, finansavimą, nes bankai, o jie yra tarptautinė, labai e, nerimauja dėl visos dabartinės situacijos, ne tik esioje, bet ir visoje Europoje. Tai jeigu mes turime įveikti tą, e, tas problemas, tą riziką, labai geri buvo jūsų pristatymai, daug informacijos, aišku, mes negalime visko aptarti visų klausimų, bet vis tik manau, kad mes turėtume kalbėti apie tai, kaip sumažinti dabar esančią riziką. Dėkoju. Labai aiški mintis apie e, tai, kaip išspręsti tą rizikos faktorių. Jūs taip pat kalbėjote apie e, smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo problemas. Gal kas nors iš salėje esančių norėtų pakalbėti apie tai? Prašom, ponė. Esu Ruman Gečev, Bulgarijos parlamento narys. Du pastebėjimai. privačios ir viešusios investicijos labai skirtingos. Jeigu mes žvelgiame į viešo ir privatos sektoriaus partnerystę, tai jau čia jau kita istorija. Kai skaičiuojama viešasias investicijas, tai jas reikia perskaičiuoti bent du ar tris kartus, kad būtų įmanoma pritraukti ir privačius partnerius. Taigi infrastruktūros finansavimo projektai arba dideli e, industriniai projektai kurie e, finansuojami iš biudžeto arba iš Junkerio plano, tikrai Europos augimui atneš teigiamus apčiopiamus naudos. Antra, norėčiau pakalbėti apie viešuosius bankus. Kolegos minėjo, kad e, privatūs bankai e, turi savo kreditavimo sistemą. O aš sakyčiau, kad e, reikėtų dėmesį kreipti į tuos bankus, kurie galėtų atverti savo kreditavimo liniją smulkiam verslui. Daunokite, bet aš nelabai supratau, apie kokius bankus jūs kalbėjote. Tai yra viešieji specializuoti bankai, kurie e, paskolas teikia būtent smulkiam ir vidutiniui verslui. Ačiū, išklausime tokio pasiūlymo. O dabar prašom žodis jum. Francesco Karėlių iš Italijos parlamento. Na, aš kalbėsiu italų kalbą. Aš laikausi nuomonės, kad Italijos įmonės, norėdamos investuoti turėtų susidurti su mažesniu biurokratijos lygiu. E, taip pat e, turėtų būti daugiau e, saugumo ir mažesnė infliacija, bent jau tose teritorijose, kuriuose veikia tos įmonės. Tai yra jų reikalavimai. O Junkerio didysis investicijų planas ES dėja nesudaro sąlygų tenkinti tokius verslo reikalavimus. Kalbama apie privačius investuotojus, tačiau e, neturėtume sukurti tokių dominuojančių e, situacijų rinkoje ir iškreipti konkurenciją, nes e, pabrėždami privačius investicijas ir skatindami verslą investuoti į e, tam tikras struktūras mes tarsi sukūrėme valstybės pagalbos schemas, užuot e, paskatinę konkurenciją. Tuo pačiu metu būtų ir kitų įmonių, kurios šitoje situacijoje išvelgtų kaip tik pavojų, o ne paskatą investuoti. Taigi Junkerio plane turėtų būti numatytos priemonės, kaip sumažinti biurokratiją ir sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoms įmonėms. Vadinasi, jūsų Junkerio plano vertinimas yra netoks optimistinis kaip kitų kolegų. 300, 283 numeris. slovenskega parlamenta. Uh, jaz sem seveda zelo zadovoljen, ker se tukaj. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad mes neužduodame savo klausimą, ar skatinti ar neskatinti investicijų. Žinoma, investicijų mums reikia, tačiau aš savo ruoštų noriu palankiai vertinti visokio pobūdžio investicijas į infrastruktūrą, reikia investuoti į uh, pastatus, į būstą, į sausumos ir geležinkelio kelių infrastruktūrą, nes tai palengvintų judumą, darbo jėgos judėjimą. Taip pat, taip pat palankiai vertinu pasiūlymą investuoti į švietimą, nes šios investicijos susikurtų didelę pridedamą vertę, ypač darbo rinkoje. Tačiau mes turime savo užduoti dar ir kelis papildomus klausimus ir juos atsakyti. Būtent pirmas klausimas, kam mums reikia investicijų tam, kad labai daug esame įsiskolinę, reikia sumažinti įsiskolinimo lygį, o mažesnė skola yra būtina prielaida didesniam ekonomikos augimui. Aš e, e, dirbu užimtumo socialinės politikos srityje, todėl labai svarbu užtikrinti, kad kad kiltų darbo lygis ir mažėtų nedarbas. Taigi kas turėtų investuoti? Atsakymas ir investuoti turėtų tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai ir santykis tų investicijų turėtų būti, savame suprantama, tinkamas. Su šiek tiek e, neužtikrintas dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių investuojant. Manau, kad jie yra reikalingi, nes investicijų reikia visose sektoriuose ir nuolat. O kaip tas investicijas paskatinti, tai manau, kad čia reikėtų atsakyti savo pirmiausiai į du klausimus. Reikia būti realistais, kalbant apie tai, ko tikimės iš investicijų. Negalime tikėtis rytoj ar poryt investicinės gražos, nes kartais užtrunka šiek tiek ilgiau, kol ta graža ateina. Ir antras dalykas, kuris taip pat yra labai svarbus. Valstybinis ir bankų sektorius turi sudaryti palankesnės sąlygas investicijoms ir būtent bankų sektorius e, atsakingas už 2008 finansų krizę, todėl turi bankų sektorius e, elgtis aktyviau, sudarant palankesnės sąlygas investicijoms, žinoma, pirmiausiai e, siūlant žemesnės paskolų palūkanų normas O kalbant apie valstybės vaidmenį, valstybė privalo užtikrinti, kad tam tikri mokesčiai ir rinkliavos būtų investuotojams sumažinti. Žinoma, taip pat turime sumažinti ir biurokratinę naštą kuo daugiau. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū. Paskutinis šios dalies diskusijų dalyvis, taip, taip, 283 numeris, jeigu paspaustumėte savo mikrofono mygtuką, galėtumėte kalbėti, o po to leisime sureaguoti mūsų pranešėjams. Esu iš Latvijos, Igoris Piminov, Latvijos sąjungo atstovas, taigi mes kalbame apie bankus kurios būtų galima pasitelkti leisti investicijoms e, arba kurias paragintų investuoti valstybės. Kodėl mes nekalbame savo ruoštų apie valstybės valdomas e, finansinės e, įstaigas, institucijas, kurios taip pat galėtų investuoti, nes įstatymas to nedraudžia ir to, tokios institucijos galėtų bendradarbiaudamas su komerciniais bankais dešimčia kartų padidinti investicijų į ekonomiką srautus. Taip pat būtų galima parengti specialias investicijų programas ir nekiltų grėsmė didėti infliacijai, nes paskolos būtų skiriamas e, ne bendrųjų išlaidų e, kontekste, tačiau uh, būtų tiesioginė investicija į ekonomikos augimą, tai yra labai svarbus faktorius tokiam šalims kaip Latvija. Taip pat noriu priminti, kad padėtis Latvijoje šiuo metu yra labai panaši į padėtį Vokietijoje po antro pasaulinio karo. Vokietijos verslininkai tuo metu neturėjo nei pinigų, nei jokio ekonominio užtikrintumo ir labai mažai darbo jėgos ir pramonės gamyba buvo taip pat smarkiai kritusi. Vokietija šią situaciją išsprendė įsteigdama valstybės valdomus ir savivaldybių valdomus bankus ir sugebėjo išspręsti tą problemą. Aš manau, kad valstybės valdomi vystimosi bankai galėtų būti viena iš e, galimybių paskatinti ekonomikos augimą. Pirmininkas, taigi mes girdėjome įvairių reakcijų, pasiūlymų dėl investicijų, dėl e, finansinio stabilumo priemonės, e, dėl valstybės valdomų investicinių bankų, kurie galėtų finansuoti smulkų verslą. Taigi prašau pranešėjus sureaguoti. Ačiū. Diskusija iš tiesų yra labai gyva yra keliami labai svarbus klausimai. Aš norėčiau grįžti prie pasitikėjimo aspekto, dėl kurio investicijų apimtis e, yra tokias nedidelės ir dažnai bandoma tai paaiškinti būtent e, nepakankamu pasitikėjimu. Ir dažnai tai nurodoma e, kaip priežastis, dėl kurių įmonės negauna paskolų savo verslui vystyti, taip pat kaip ir teisinė bazė, jos neužtikrintumas arba su jais susijęs neužtikrintumas. Taigi, būtent dėl to aš noriu pasakyti, kad reikia visomis pastangomis neleisti sužlugti Šengeno zonai, Šengeno erdvį kad tas pasitikėjimas dar labiau nesumažėtų. Vertinant tam tikrus skaičius pastarųjų metų, tai labai sunku paaiškinti, kodėl situacija yra tokia, kokia ji yra. Viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad jeigu paskolų palūkanų normos yra tokios žemos, kaip dabar, ir naftos kaina yra tokia žema, bei euro kursas yra atitinkamas. Tai praeisiais metais ekonomikos augimas eurozonoje turėjo būti 1 procentų didesnis, tačiau toks jis nebuvo. Vertinant pastarųjų metų situaciją, prekybos e, apimtis e, buvo e, tik tai mažė, tokios pačios arba mažesnės negu BVP augimas e, ir būtent per pastarosius metus, praėjusiai metai, buvo tie pirmieji metai, kuomet prekybos apimtims esant tokiams pačioms BVP taip pat augo, arba bent jau nemažėja. Taigi, žinoma, reikia skatinti ir privačias investicijas. Privačioms investicijoms atitenka labai svarbus vaidmuo, nes reikia pažymėti, kad netgi JAV verslas galėjo investuoti dvigubai daugiau vertinant jų turimas e, lėšas finansinės, negu kad iš tikrųjų ir faktiškai investavo. Tai vėlgi paaiškinama nepakankamu pasitikėjimu. Aš e, kalbėdama apie eurozoną, kalbėjau, kad būtina stiprinti bendrąją rinką ir jos e, funkcionalumą. Nes mes vertiname bendrąją rinką tik tai iš paslaugų sektoriaus požiūrio taško. Taigi reikėtų rimčiau stengtis įgyvendinti paslaugų direktyvos nuostatas, nes tai galėtų BVP padinti nuo 0,6 iki 2 procentų ilguoju laikotarpiu. Taip pat buvo daug kalbama apie kitas priemonės, pavyzdžiui, energetikos sąjunga, kapitalų sąjunga ir bendra skaitmeninė rinka. Po to, nu, išklausysime ponios Vahės, po to pakalbėsime apie kitus bendruosios rinkos aspektus. Ačiū pirmininkai, visiškai pritariu EBP atstovai, kad pasitikėjimas yra labai svarbus faktorius, svarbi prielaida. Taip pat e, reikia pažymėti, kad situacija valstybėse narėse yra skirtinga. Vienas iš judėjo daugiau e, pastangų siekdamas atstatyti pasitikėjimą ir iš tiesų ne viskas yra taip blogai arba taip arba gerai visose šalise, tačiau tikrai negalima visiems e, vieno recepto pritaikyti. Kalbant apie privačių investicijų skatinimą, žinoma, privatus sektorius turi matyti galimybę savo gaminius parduoti tiek vidaus rinkoje, tiek užsienyje. Todėl E, aš manau, kad būtina mažinti taip pat ir biurokratinę naštą. Ir tai galėtų vienas iš būdų skatinti investicijas, kalbant apie paskolas. Tai pasaulio finansų rinkose dabar sunku gauti paskolas verslui ir vertinant ES e pastangas ir JAV pastangas spręsti banko krizę, tai jos buvo sprendžiamos skirtingomis priemonėmis. JAV pakankamai greitai apsivalė, to tarp eurozonoje ir Europoje tam prireikė daugiau laiko ir kai kurie bankai dar vis tik tai turėtų būti pertvarkyti. Ir būtent aš norėčiau paraginti e, tokių veiksmų imtis kuo greičiau, nes kuo greičiau bankai tvirčiau atsistos ant kojų, tuo greičiau jie galės vėl pradėti teikti paskolas. Kalbant apie paskolas smulkiam verslui, tai su šia problema susidurėme ir Niderlanduose ir ją pakankamai sveitinga spręsti, nes e, teikti paskolas smakiam verslui visuomet yra rizikingesnis užsiemimas nei stambioms įmonėms, taip pat ir jų įmamos paskolas yra mažesnės apimties, tai reiškia, kad kainuoja brangiau. Kita vertus, tai neturėtų reikšti, kad e, turėtume iš karto kreip, kreiptis į valstybės valdomas finansinės institucijas, kurios galėtų teikti paskolas, nes e, e, vis tik tai tas paskolas turi būti veiksmingai išduodamos užsitikrinus investicinę gražą. Valstybės valdomas finansinės institucijas galima įvairiai organizuoti, tačiau reikėtų vengti nukreipdinėti kreditus srautus į ekonomiškai nenaudingus projektus. Į tai būtina atsižvelgti. Šis klausimas iš tiesų yra sudėtingas ir turiu pasakyti, kad smulkaus verslo kreditavimo problemos netgi Niderlandai nėra įsprendę. Ačiū. Dėkoju, dėkoju Jums ir už pastabą dėl valstybės įmonių arba valstybinių bankų viešoje sektoriaus kapitalas e, iš tikrųjų yra e, generuojamas viešojo sektoriaus kapitalo. Jork Beckham, aš esu Niderlandų senato atstovas. Kuo išsameu klausiausi EBPO kolegos, e, pasisa, kolegės pasisakymų ir kitų kolegų pasisakymų, vis labiau manau, kad uh, ES bendros rinkos kūrimas buvo vienas iš pagrindinių uždavinių. O dabar investuotojai ieško masto ekonomikos rinkų. Ir ES tiesiog gali pritraukti į tokias plačias e, ekonomikos sritis ir sektorius tik tai tokiu atveju, jeigu e, tai bus didelio, didelio masto investicijos ir jeigu investicinės sąlygos bus suderintos. Taigi harmonizavimas yra labai svarbus uždavinys ir labai svarbu įgyvendinti Junkerio planą, tačiau prieš tai reikia turėti omenyje, kad būtina harmonizuoti bendrąją rinką. Dabar jos harmonizavimo gilinimo procesai šiek tiek sulėtėjo. Taigi, mano manimu, tai svarbiausias ir pirma eilis uždavinys. Nikijėmi ir kalbėjusiai nacionalinių parlamentų atstovai kalbėjo, kad nacionalinių reformų mastas pastaruoju metu sumažėjo. Aš norėčiau pridurti Europos Sąjungos komisijos ir apskritai administracinių struktūrų biurokratija tiesiog harmonizuoja įvairias kitas rytis, o ne, ne šią mūsų aptariamą. Tiesiog, matyt, nėra pakankamai politinės valios. vidaus rinkos gilinimas ir harmonizavimo skatinimas. Tai, atrodo, pagrindinis uždavinys, kurį jūs paminėjote. 149 numeris. Aš e, Čekijos parlamento atstovas. Norėčiau pakalbėti apie EFSI. Stroj, jehož hlavním účelem je podpořit navýšení. Strateginį investicijų fondą. Norėčiau paminėti dar kartą. Labai svarbu, kad privačios ir viešojo sektoriaus investicijos būtų skatinamos ir kad viešosios investicijos pritrauktų kuo daugiau privačiųjų. Taigi mes turime atitinkamas prioritetinės investicinių jų sritis, kuriuose siekime pritraukti užsienio investuotojas. Tiesiog reikia, pavyzdžiui, mes kreipiamės ne tik tai į 28 valstybių sąjungos investuotojus, bet mes kreipiamės į Koreją ir Japoniją ir siekime gaminti automobilių sėtinės dalis mes kalbame tik tai apie pageidavimus, apie viltis, tačiau iš tikrųjų finansuojamų projektų iš strateginių investicijų fondo tinkamumo kriterijai yra nepakankamai aiškus, kadangi reikia užtikrinti kuo daugiau skaidrumo ir po to, kai projektai jau atrink, atrenkami finansavimui. Taip pat reikėtų susijęti šias finansicijas su programomis tokiamis kaip Horizontas 2020 ir kitomis. Mes esame maža valstybė ir todėl manome, kad tai yra labai svarbus aspektas. Mes savo laiškį laiške komisijai rašėme, kad pritarėme strateginių investicijų e, fondui nuo 18 metų ir manome, kad jis tikrai bus naudingas. Jūs taip pat kalbėsite apie strateginių investicijų fondą. Pasakykite, kokiam parlamentui atstovaujate. Aš esu iš Suomijos parlamento. Dėkuoju, kad suteikėte man žodį. Dėkuoju už labai įdomias prezentacijas, kuriuose dar kartą buvo minėta, kad investicijoms tenka ypatingas vaidmuo siekiant e, atgaivinti ūkį ir skatinti augimą. Labai svarbu pasitikėti, kad investicijos bus daromos ypač į biotehnologijas, taip pat į švarias aplinkos neteršiančias technologijas. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad investuojant reikėtų atsižvelgti į klimato kainą, į švarias technologijas ir į žalias technologijas. iš tikrųjų aš pasižymiu tą klausimą, ar investuoti reikėtų tik tai arba pirmiausia į švarias technologijas, ekologiškai naudingas technologijas. Vengrijos parlamento atstovas. Gerbamas pirmininkė, aš atstovauju Vengrijos parlamentui ir norėčiau pakalbėti apie tą tinkamą paskolų pusiausvyrą. Iš tikrųjų, ES reikėtų skatinti investicijas, tačiau tai reikėtų daryti proporcingai. Tai yra, reikėtų skirti paskolas arba e, finansuoti tas valstybės, pirmiausia, kurios dalyvauja sanglados programoje. Pavyzdžiui, Vengrijoje yra parengtas ekonomikos atgevinimo planas 2014 m. gruodžio mėnesį ir mes, žinome, siekime investicijų iš strateginių investicijų fondo. Mes manome, kad šitas finansavimas arba subsidijos e, e, bus išsaugotos ir teikiamos papildomai prie kreditų, finansavimo iš kreditinių E, lėšų. E, strateginių investicinių fondą do lėšomis mes norėtume naudotis kaip papildomų finansavimo instrumentu. Buvo minėta, kad šitie paraiškų teikimo finansavimui sąlygos turėtų būti supaprastintos. Buvo išsakyta pastabų apie strateginių investicijų fondo veiklos skaidrumą ir apie kriterijus, kuriais bus vadovaujamasi. Taip pat buvo klausima, ar nereikėtų iš EFSI fondo investuoti į švarias technologijas. Ačiū pirmininkė. Dėl uh, bioekonomikos, žiedinės ekonomikos, uh, kurios siekia ES. Tai čia aš išvelgiu labai daug galimybių. COP21 taip pat mm, pasarųjų savaičių sutikimai rodo, kad ES iškyla uždavinys siekti visų susitarimų tikslų. Ir ES valstybės ir kitos valstybės taip pat turi įgyvendinti šiuos COP21 tikslus, taigi potencialas yra didžiulis ir komisija labai aktyviai veikia skatindama mm, bioekonomiką ir žiedinę ekonomiką ir taip pat skatina valstybės norės investuoti į žiedinės ekonomikos ir į bioekonomiką ekonomikos arba į ekologinės e, verslo sritis. Kalbant apie strateginių investicijų fondą, nenorėčiau leistis į detalės, kadangi ES suteikia paskolas arba finansuoja iš šio fondo. Tačiau manau, kad iš tikrųjų šitas e, fondas turėtų sukurti papildomą vertę, paskatinti investicijas ir iš dalies pakeisti investicijų banko finansavimą. Iš tikrųjų, aš matau papildomą pridamąją vertę ir vertą naudoti šio fondo lėšomis, tuo labiau, kad jos turėtų pritraukti ir privataus sektoriaus investicijas. Aš taip pat norėčiau grįžti prie įtraukaus visą apmančio augimo klausimo. Mums šitas klausimas visada rūpėjo ir mes šitą visą apimantį augimą suprantame kaip rinkos liberalizavimą ir be to suprantame, kad reikalingos ir papildomos politikos, kurios leistų e, išgyventi tiems žmonėms, kurie visiškai liberalizuojant e, e, rinką pateko į sudėtingą padėtį. Jie gali netekti darbo, todėl jiems būtina pasiūlyti kitas priemonės, kurios leistų dalyvauti mokymuose ir po to grįžti į darbo rinką. Taigi labai svarbus yra mokymas ir švietimas ir e, mm, gyventojų švietimas ir inovacijų srityje. Taip mes suprantame įtraukų augimą. Van Gest. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegoms iš EBPO, tačiau norėčiau pridurti dar porą dalykų. Siekiant, kad mes e, užtikrintume tvarų ekonomikos augimą, turėtume ne tik tai skatinti investicijas, tačiau įgyvendinti ir e, ekologišką politiką. Todėl mes turime e, atsižvelgti ir į investicijas, ir į tai, kad geriau veiktų, pavyzdžiui, prekyba taršos leidimais. Niderlanduose ne visos investicijos pasiteisina, kadangi pagal prekybą taršos leidimais jų vertė sumenksta. Dėl įtraukaus augimo pirmiausia reikėtų siekti kuo didesnės kokybės ir taip pat reikia siekti netolygumų, kadangi, pavyzdžiui, e, iš mokslininkų pasirengusių gerai profesionaliai darbo rinkai žmonių skaičius didėja neproporcingai greitai negu poreikis darbo rinkoje. Thank you. You've both. Uh... Dėkuoju dabar mes galime pažvelgti ir pašnekėti plačiau, ne tik apie investicijas. Išgirdau minčių, jog būtina restruktūrizuoti mūsų sistemas, ypač švietimo sistemo, taip pat buvo kalbėta apie prikybos atvirtinės taršos leidimais neveikiančią sistemą. Taigi kreipiuosi į delegatus Ar be investicijų arba strateginių investicinių fondų jūs išvelgėte kitų sričių, kurias norėtumėte aptarti? Tai dabar yra proga pakalbėti ne tik apie investicijas. Prašom. Turiu klausimą ponė Kyvinį dėl viešųjų investicijų. Jūs kalbėjote apie privačias investicijas, o jūsų kolega iš Niderlandų laikėsi pesimistinės pozicijos. Minimalus gražos lygis Niderlanduose yra 4,5 procento nuo investicijų. Juolab, kad yra 3 procentų uh, uh, mokestis, kuris privalus sumokėti. Taigi nes jos turi atsipirkti. Ar jūs pritarėte, kad e, e, mokesčius lygis turėtų siekti 3 procentus ir kaip tai dera su jūsų mintimi, kad reikia daugiau viešų investicijų skatinant ekonomikos augimą. Germas pirmininkė, aš kaip tik kai kalbėjau apie trumpalaikės priemonės, tai norėjau pasakyti, kad daugelį Europos valstybių e, priemonės turėtų būti taikomos kaip bendros priemonės, ne tik kiekvienoje, bet visose valstybėse narėse. Ir siekis sumažinti valstybės įsiskolinimą turi būti bendras. Bet tai nereiškia, kad investicijos turi būti e, betikslės. Žinoma, investicijos turi e, būti ilgalaikės ir atsipirkti. Kriterijus, žinoma, turi būti akivaizdi graža ir ilgalaikė nauda. Ir tokios investicijos galbūt gali būti padarytos ne dabar, bet po kelių metų, pavyzdžiui bet kriterijai tikrai negali būti mažesni. O kol kas turi būti vykdomos struktūrinės reformos. Taip, mums reikia struktūrinių reformų visoje Europoje, norint, kad mūsų bendroji rinka veiktų. Vadinasi, jūsų mintis, kad turime paskubėti. Gerai, ar turite kokiu nors kitokių minčių, pastebėjimų? Kas norėtų pasisakyti? 41 numeris. Austrijos parlamento atstovas investicijos yra labai svarbu, tačiau svarbiausia yra ekonomikos augimas. E, taigi, į verslą nebus investuojama, tiksliau verslas neinvestuos, jeigu nebus paklausos. Mes kalbame, kad paskolos nėra teikiamas, tačiau įmonės jų paprasčiausiai neprašo, nes žmonės, vartotojai neturi pakankamai perkamosios galios ir būtent apie tai reikia kalbėti, apie perkamosios galios vartotojų didinimas siekiant e, daugiau investuoti. Todėl reikia didinti gamybos ir eksporto apimtis ir tokiu būdu padaugės privataus sektoriaus investicijų. Kalbant apie viešojo sektoriaus investicijas, tai norėčiau padėkoti kolegai iš Latvijos kuris e, paskatino daugiau dėmesio skirti e, investicijoms iš valstybinių bankų, nes mes klausėme nuolat, e, kodėl reikia e, ieškoti investicinių lėšų privačiose bankuose. Suprasčiau, jeigu bankai paskolintų savo turimas lėšas arba indėlius e, juose laikomus valstybei. Tačiau dabar 95 procentai visų investicijų ir paskolų yra išduodama privačių bankų. Ir man kėjo klausimas, kodėl tos pačios funkcijos negalėtų atlikti ir valstybiniai bankai, nes valstybės e, užsitikrina refinansavimą išleisdamos e, valstybinės obligacijas, taip pat ir surenka atitinkamas įplaukas iš e, piliečių mokesčio. Tai reiškia, kad valstybė pati galėtų finansuoti visas investicijas e, ir rinkdama taip pat imdama palūkanas. Dar viena galimybė vietoj vertybinių popierių išleidimo būtų galima išleisti ir kitokio pobėdžio vertybinius popierius, pavyzdžiui, vietoje klasikinių išleisti kitokius vertybinius popierius, kurie būtų siejami su tiesiogiai galėtų daryti įtaką bendro vidaus produkto augimui. Taigi aš dar kad noriu padėkoti kolegai iš Latvijos, kuris paskatino investicijų ieškoti valstybinėse bankose arba BVP obligacijose. Kiti kolegos tuo tarpu lingavo galvomis klausydamiesi jūsų minčių ir su, su jomis nesutinka. Aš manau, kad mes dabar turėtume baigti šios diskusijos ir prieš baigiant diskusijas norėčiau perduoti žodį trumpai. Tiksliau, prieš perdodamą žodį Tomai Hendeliui aš noriu apibendrinti mūsų svarstytus klausimus, o Tomas pakalbės apie popietinę sesiją. Mes iš ryto kalbėjome apie e, es valstybių narių ekonomikos suderinamumą ir atrodė, kad dauguma pritarė minčiai, kad būtina suvienodinti ekonomikos lygį tam, kad ilgainiui mes užtikrintume ekonomikos ir pinigų sąjungos sėkmę. Diskutavome apie tai, kiek solidarumo reikia tam, kad tas sudarinamumas būtų pasiektas, kokias taisyklės reikia taikyti ir kas turi prisimti atsakomybę už taisyklių laikymasi. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip šis procesas turėtų būti demokratiškai valdomas ir kontroliuojamas penkių pirmininkų pranešime yra pateikiamas tam tikros gairės ir iniciatyvos, kurių reikia imtis, tačiau kyla ir naujų klausimų bei dilemų. Nesvarbu, kokie būtų ekonominiai ir politiniai iššūkiai, su kuriais susidursime artimiausioje ateityje, mes turėsime juos įveikti kartu. Ir būtent dauguma delegatų minėjo, kad būtent bendromis pastangomis spręsti problemas. Ir būtent šios diskusijos suteikia mums galimybę ieškoti tarpusio supratimo ir bendro požiūrio. Ir esu įstikinęs, kad pasikeitimas nuomonėmis, kuris vyko šiandien, yra esminės svarbos siekiant užtikrinti ne tik ekonominę, tačiau ir politinę integraciją. Ir prieš teikdama žodį bendra pirmininkui, perdodamas ponai Hendeliui, noriu nuoširdžiai padėkoti jam ir Europos parlamento už tai, kad šiandien mus priėmė. Galbūt galėtume visi paploti tą progą. Mėly kolegos, mūsų tarpalamentinė konferencija 2016 metų bent jau pirmoji dalis baigėsi. Leiskite man dar keletą pastabų išsakyti dabar. Ir neįmanoma taip trumpai viską apriepti, tas diskusijas, kurios vyko per šias dvi dienas esu Europos parlamento užimtumo komiteto pirmininkas ir manau, kad galėčiau Jums pasiūlyti paminėti vieną svarbų dalyką. Šiuo metu maždaug ketvirtais Europos gyventojų gyvena ant skurdo arba žemiau skurdo ribos. O tai yra glaudžiai susijęs su investicijų politikos aspektais. Aš nemanau, kad mes turėtume per daug dogmačkai diskutuoti apie viešasias ar privačias investicijas. Manau, kad investicijos, kurios turi būti vykdomos įgyventinant Junkerio planą arba Europos finansinio stabilumo priemonė pasitelkus <clears throat> turėtų būti gausiai orientuotos į užimtumo skatinimą kad žmonės galėtų savarankiškai gyventi, nebūtų priklausomi nuo socialinių išmokų, neapsunkintų E, socialinių išmokų tarnybų biudžeto. Manau, kad vykdami investicijas mes turėtume daugiau dėmesio skirti užimtumo kvalifikacijos didinimui, nes šiuo metu Europoje taikomi labai skirtingi reikalavimai profesinėms kvalifikacijoms, ypač informacinių technologijų srityje. Jeigu tiesa būtų tai, kas yra kalbama apie ketvirtą pramoninę revoliuciją, tai ateityje būtent tokių profesijų specialistų labiausiai prireiks, o tai reiškia, kad turime dėti bendras pastangas tiek Europos, tiek nacionalinių valstybių mastu tam, kad parengtume ir pagerintume ateityje būtent šių asmenų profesinį rengimą ir sudarytume jiems geresnės užimtumo galimybės. Na ir galbūt paskutinis pastebėjimas mūsų pranešėjas šiandien labai dažnai minėjo biurokratinės naštos klausimą. Aš norėčiau jūsų tik paprašyti, kalbant apie biurokratinę naštą, ne kalbėti, pirmiausia, neturėti pirmiausiai omenyje taisyklių, kurios galioja darbo teisės ir socialinės teisės srityje, nes šiuo metu 208 valstybėse narėse praktiškai yra atsisakoma darbuotojų apsaugos taisyklių, ypač tokiose šalise kaip Graikija, kurio ekonomika šiek tiek buksuoja. Manau, jeigu norime toliau kurti Europos ateitį, tai šiandien labiau nei bet kada turėtume tiek e, priimdami politinius, tiek ekonominius sprendimus e, stengtis, kad e, jiems pritartų žmonės, kad jie vėl atrastų pasitikėjimą Europą, nes jie ne tik mažiau pradeda tikėti Europą, tačiau vis mažiau ima tikėti politikų bei demokratijos priimtinumu Taigi manau, kad to turime nepamiršti. Kita mūsų tokio pavyzdžio konferencija vyks Bratislavoje spalio antroje pusėje. Visiems linkiu geros kelionės namo. Parsiveškite atgal tinkamas mintis susijusios su mūsų pastarųjų dviejų dienų diskusijomis. Taigi linkiu sėkmės ir iki kitų susitikimų.